iki šiol negavau jokio atsakymo, o tai reiškia, kad Džilali gali būti nupaustas mirtimi. Aš visų jūsų vardų dar kartą pabrėšiu Teherano valdžios institucijoms, kad mes e, smerkėme mirties bausmę bet komis aplinkybėmis ir mes labai priešinamės tam ir tai prieštara ES vertybėms. Pone, šiuo momentu, e, pirmininkė, aš norėčiau prisiminti baisę situaciją Emilija Romanija. E, dėl to, kad e, dėl blogoro sąlygų patvino upės ir ši problema buvo aktuali visoje Europoje. Ir mes turime palaikyti žmonės, kurie kenčia nuo blogo oro sąlygų padarinių. Kaip Europos parlamento pirmininkas, aš e, taip pat esu dėl to susirūpinęs ir noriu palaikyti visus Europos žmonės, kurie nukentėjo nuo blogų oro sąlygų šią savaitę. Norėčiau e, prisiminti pirmojo, pirmojo karaliaus Mykolo pirmojo, Rumunijos karaliaus Mykolo pirmojo vaidmenį, e, kuris formavo mūsų Europos, ne tik Rumunijos istoriją. Pone Forenzi. Informare l'Aula del fatto che io mi sono recata ad Ankara. Norėčiau priminti parlamentui, kad praėjusią savaitę vykau į Ankarą. kur buvo teisiami du HDP nariai. Ir dėja, Turkijos policija uždraudė įvažiuoti. Ir turėtume to nepamiršti, kai kalbėsime apie pranešimą dėl santykių tarp ES ir Turkijos. Dėkoju. Jūs turbūt žinote, kad e, parlamentas e, nori, jog visose šalyse būtų ginama demokratija ir laisvė tarp jų.